ir tie tekstai skelbiami patvirtintais. Šiandienos darbo atvarkės pirmasis klausimas, klausimas žodžiu, tary, žodžiu tarybai dėl bendrosios pabėgėlių perkelimo programos sukūrimo Europos Sąjungoje.